Vakarykščio posėdžio protokolas ir priimti, patvirtinti dokumentai yra išplatinti ir yra prieštaraujančių jiems. Ne, tuomet protokolas yra patvirtintas. Einame prie tarybos ir komisijos pareiškimų dėl užsienio šalių kišimosi į rinkimus ir į ir dezinformacijos vykdant nacionalinius ir Europos demokratinius procesus. Tai yra labai svarbus klausimas, kuris